pranešė, kad jis neatsinešė savo balsavimo kortelės. Ar visi kiti turite kortelės? Dėkoju, gerai. Tuomet pirmas darbo tvarkės klausimas ir noriu Jums priminti, kad e, koordinatorių posėdis, kuris buvo numatytas kaip devintasis darbo tvarkės projekto punktas, yra atidėtas į kitą savaitę. Tai yra sausio 27 dieną. Dėl to baigsime posėdį anksčiau, net anksčiau kaip 12.30 ir tai niekaip neįtakos mūsų e, popietės darbo šiandieną. Jūs tikriausiai žinote, kad darbo tvarkė numatyta, jog 15 e, val. susitiksime po pietų ir keisimės nuomonėmis su Graikijos žemės ūkio ministru. Šis posėdis yra transliuojamas internetu. Jeigu niekas neprieštarauja mm, dėl ankstesnių posėdžių protokolų turinio, tai laikome, kad jie patvirtinti. Dabar ketvirtasis darbo tvarkės punktas yra išlaidų susijusių su maisto grandinė gyvūnų sveikata ir gerovė bei augalų sveikata ir augalų dauginamąją medžiagą valdymo nuostatos. Pone Liobrun yra mūsų pranešėja. Ir ji pristatys trišalių dėrybų e, rezultatus. Taigi toks mūsų darbo tvarkės punktas dabar dėl minėtų išlaidų valdymo. Kaip suprantu, e, vyko ilgos sudėtingos diskusijos ir dabar pasiektas politinis sutarimas dėl šio dokumento. Tačiau kol kas nekalbėsime apie tą klausimą, o perėsime prie balsavimo. Ar reikia pristatyti to, tų trišalių dėrybų rezultatus? Jeigu ne, tai suprantu, kad galime perėti prie balsavimo. Taigi, pereikime prie penktojo darbo tvarkės punkto. Europos sodininkystės sektoriaus ateitis saugybos strategija. Mm, pradėšimą parengė ponė Makintaja. Balsuosime. Tai yra pranešimas rengiamas savo iniciatyva. 167 pakeitimai yra pateikti, nemažai parengta kompromisinių pakeitimų. Tai palengvins mūsų darbą. Ar norėtų pranešėja dar pasisakyti? Jeigu ne, Jeigu kviečiate, pirmininkė, tai pasisakysiu. Prašom. Galiu pasakyti, kad rengiau pirmąjį pranešimą šiame komitete, todėl esu nepaprastai dėkinga už tokį puikų bendradarbiavimo. Jūs sakėte, ką tik tai, kad pateikta 167 pakeitimai. Mes dirbome labai e, daug, kad galėtume kaip nors sumažinti balsavimą, stumtinį balsavimo sąrašą ir man labai čiugu, kad visi stengiasi padėti, visų frakcijų atstovai. Ir tikiuosi, kad dabar matome dokumentą, kuriam e, visi komiteto nariai daugiau ar mažiau pritarė. Visi suprantame, koks kokia svarbi yra mums sodininkystė, ypač galvant apie tai, kad tiek nedaug žemės, tokie nedėli plotai, kuriuos užima e, sodai, mums e, atneša tiek daug puikių produktų. Tikiuosi, kad jūs pritarsite dokumentų ir esu visiems labai dėkinga. Labai ačiū. Balsuokime. Pirmasis kompromisas kas už. Balsuosime pakeldami rankas. Priimta. 40 pakeitimas kas už, prieš, patvirtinta. H kompromisas. Ar reikia pasitikrinti? 40 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dėkui. H kompromisas. Kas už? Prieš? Priimta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš. Ačiū, patvirtinta. Į kompromisas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 53 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinsime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 54 pakeitimas kas už, prieš, priimtas. G kompromisas. Atsiprašau, J kompromisas. Kas už, prieš. Pirmininkas pasitaiso, reikia balsuoti dal, dar dėl 55 pakeitimo. Kas už? Iškart balsuojame elektroniškai, kad būtų aišku. Baigiame. Dėkuoju. Atmestas J kompromisas, kas už, prieš, priimtas. 62 pakeitimas kas už, prieš, pasitikrinsime, balsuojame. Baigiame. Ponas Lion prieš. atmestas. Šešiasdešimt trečiasis pakeitimas, kas už, prie, kas už, prieš, priimtas. Pasitikrinsime. 63. Prašom balsuoti. Baigėme. Atmestas. 64. Kas už? Prieš. Priimtas. 65. Už. Prieš. Pasitikrinsime. 65. pakeitimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. 66 pakeitimas kas už. Prieš. Priimtas. Šešdešimt šeštasis už. Prieš. Priimtas. Ką kompromisas? Kaip ką tik sakiau, balsuojame dėl ką kompromiso, kas už, prieš, priimtas. 69. Kas už, prieš, priimtas. L kompromisas už, Kas už? Priimtas. Priimtas. Vienu balsu. Vienam balsu prieš. 75 pakeitimas. Kas už? 25 kas už? Prieš. Pasitikrinsime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, ponas Lain prieš. E, atmestas šis pakeitimas vis tik tai. Septyniolika už septyniolika prieš balsavo, nes ponas Lain buvo taip pat prieš. M kompromisas. Kas už? M. Kompromisas kas už, prieš, priimtas. 85 pakeitimas. 85 kas už, prieš, Man regis, kad priimtas, bet pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimtas. Kaip ir sakiau, N kompromisas. Kas už, prieš, priimtas. 89 pakeitimas. Kas už dėkuoju, kas prieš. Pasitikrinsime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimtas. Devinšim pirmasis pakeitimas, kas už? 90 pakeitimas. Ponios Nikolesku. Už, prieš, atmestas. 92 už, prieš, atmestas. 93 už, prieš, atmestas. 94 už, prieš, atmestas. Atmestas. O kompromisas. Už. Kas už O kompromisą. Prieš. Priimtas. 97. Kas už? 97. Kas prieš? Man reikės, kad priimtas, bet pasitikrinkime. Balsuokime dėl 98 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimtas. P kompromisas. Kas už? Kas prieš? Priimtas. Kitas Q kompromisas kas už? Kas prieš? Priimtas. Dabar šimtas antrasis pono Dekastro pakeitimas, kas už prieš priimtas. 103. Kas už? Prieš. Priimtas. 104. Kas už? Pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. 104 pakeitimas. Atmestas. R. Kto jest za kompromis? R kompromisas kas už? Kas prieš? Primta. Dabar periname prie S kompromiso. Kas už? Ačiū, kas prieš? Patvirtinta. Dabar periname prie 113 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 114 pakeitimas. Kas už? 114 pakeitimas. Kas prieš? Atmesta. 116 pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Atmesta. Patvirtinta. 117 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. Tai kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Dabar periname prie U kompromiso. Kas už? U kompromisas. Kas prieš?

Kas prieš? Man atrodo, kad atmesta, bet gal pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta 126 pakeitimas. Ar norite, kad kartotumėme balsavimą dėl 126 pakeitimo? Kad nelik, nereikia. Tai puiku. V kompromisas. Kas už? Kas prieš? Ačiū. Patvirtinta. 131. Kas už? Kas už 131? Ačiū. Kas prieš? Šimtas trisdešimt pirmasis pakeitimas atmetama. Dubel V kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. X kompromisas. Kas už? Pakelkite rankas, ačiū. Ponas Des. Patvirtinta. 140 pakeitimas. Dantano. Kas už, kas prieš, atmesta. Y kompromisas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Patvirtinta. 146 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 147. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Patvirtinta. AC kompromisas. Kas už? Kelkite rankas. Ačiū. Kas prieš? Patvirtinta. 150. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Patvirtinta. 151. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Patvirtinta. 152 dekastro kas už, 152. Ačiū patvirtinta. 153. Vaicehovskio kas už, kas prieš. Tikrinkime. 153 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Z kompromisas kas už, kas prieš. Atmesta. Nors galime pasitikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl Z kompromiso. Baigiame balsuoti. Jūs už balsuojate. Patvirtinta. Dabar pereiname prie 156, kas už. Pakelkite rankas. Kas prieš? Tikrinkime. Balsuojame dėl 156 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 157. Kas už? Tiesa, šis pakeitimas atkrenta automatiškai. 159 tuomet. Kas už? Pakelkite rankas kas prieš, atmesta. Šimtas šešiasdešimt pirmasis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. AA kompromisas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Patvirtinta. Dabar periname prie 164 Nikulesku. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime. Prašau balsuot dėl 164 pakeitimo. Baigiame balsuot. Ačiū. Atmesta. 165 kas už, kas prieš, patvirtinta. 166 kas už, kas prieš, patvirtinta. AB kompromisas. Kas už, kas prieš, Patvirtinta. Dabar periname prie pirmojo pakeitimo. Konsultuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas kas už. Dėkoju. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už? Dėkoju, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Man atrodo, kad atmesta, bet gal patikrinkime. Balsuojame dėl ketvirtojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už? Patvirtinta. B kompromisas, kas už? Kas už B kompromisą? Kas prieš? Patvirtinta. Pername prie A kompromiso. Kas už? Dėkoju, patvirtinta. C kompromisas. Kas už? Pakelkite rankas, dėkoju, patvirtinta. Dabar D kompromisas, kas už? D kompromisas. Patvirtintas taip pat. Periname prie 15 pakeitimo. Kas, kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 17 pakeitimas, kas už? 17 pakeitimas kas už. Tikrinsime. Balsuojame dėl 17 pakeitimo. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 17 hauslingo pakeitimas kas už. Jis patvirtintas. Pirmininkas pasitaiso. Dabar reikia dėl 18 balsuoti. 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. E kompromisas. Kas už, kas prieš. E kompromisą. Patvirtinta. Periname prie F kompromiso. Kas už? Pakelkite rankas. Dėkoju, kas prieš? Patvirtinta. Periname prie 24 pakeitimo. Kas už? 24. Prašau pakelti rankas. 24. Kas prieš? Patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš. Atmesta. Nors gal patikrinkime. Taigi, 25 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 29 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Dėkoju. Patvirtinta. 30 pakeitimas. Pono De Castro, kas už? Ačiū. Kas už dar kartą? Kas prieš? Niekas nepasisako prieš patvirtinta. nors patikrinkime. 30 pakeitimas. Kairioji salės pusė turėjo balsuoti už pono De Castro praneš... pakeitimą. Na, bet patikrinkime. Balsu... Balsuokime dar kartą elektroniškai. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis pakeitimas, dėkoju. 31. Hauslingo, kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. 32. Kas už? Kas prieš? Reikia tikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 32 elektroniškai. Balsuojame. Patvirtinta. 33 pakeitimas. Kas už 33 pakeitimą? Pakelkite rankas. Ačiū. Kas prieš 33 pakeitimą? Reikia tikrinti. Taigi balsuom elektroniškai dėl 33 pakeitimo. Balsuojame dėl 33 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 19 prieš 15 už. Atmesta 34 pakeitimas. Kas už? Ačiū, kas prieš? Priimta. Dabar balsuojame dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos su pakeitimais ir pataisimais. Kas už? rezoliucijos tekstą su pakeitimais ir pataisimais. Kas už? Kas už? Reikia elektroniškai balsuoti. Kągi, balsuojame elektroniškai dėl viso teksto. Baigiame balsuoti. Priimta. Lion kažką nori pasakyti ponas Lainas užbalsuoja. Puiku, įskaitome jo balsą. Przejdziemy teraz do głosowania nad raportem pani Paulus. Dabar pereikim prie kito balsavimo dėl e, Marit Paulsen pranešimo projektų. Buvo pateikta 104 pakeitimo pasiūlymai, 9, 9 kompromisinius pasiūlymus pateikė frakcijos. Pone Paulsen, gal norit pasisakyti prieš pradedant balsuoti?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 Ačiū. Priimta. Antras pakeitimas, kas už? Ačiū. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už? Ačiū. Priimta. Toliau. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Ačiū. Priimta. Penktas pakeitimas, kas balsuoja už? Ačiū. Priimta. Šeštas pakeitimas, kas balsuoja už? Ačiū. Priimta. Toliau 22 pakeitimas. Kas balsuoja už jį? Kas prieš? Ačiū, priimta. Kas balsuoja už 23 pakeitimą? Ačiū. Kas prieš 23 pakeitimą? Priimta. 24 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Priimta. 25 pakeitimas. Atsiprašau. Mm. 27 pakeitimas. Balsuojam dabar dėl 27 pakeitimo. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. 28 pakeitimas. Kas balsuoja už? Kas prieš? Atmestas dar reikėtų pasitikrinti e, dėl 28 pakeitimo, dar kartą pradedant balsuoti. Ne, vis dėlto man sako, kad nereikia pasitikrinti, tad dabar galim pereiti prie 29 pakeitimo. Kas už? Atsiprašau. Ponas Bove mm, man pasakė, kad reikėtų kad reikėtų vardinio balsavimo dėl, prieš, dėl šito 29 pakeitimo, tačiau balsuojam paprastai. 29 pakeitimas, kas už, ačiū, kas prieš, at, priimta. 31 pakeitimas, pradedam balsuoti, kas už, ačiū, kas prieš, pasitikrinkim, pradedam balsuoti dar kartą. Balsuoti baigiam. Ponas Lion už balsavo. Atmestas, kadangi 16 prieš 15 buvo. Taip, atmestas šis pakeitimas. 31. Dabar balsuokim dėl pirmo kompromiso Kas už? Ačiū. Priimtas. 35 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Priimta. Ne, vis dėlto reikia pasitikrinti. Pradedam dar kartą balsuoti dėl 35 pakeitimo. Balsuoti baigiam. priimta. Antras kompromisas. Kas už? Ačiū. Priimta. Dabar balsuokim dėl 40 pakeitimo. Kas už, kas prieš? Priimta. Trečias kompromisas. Kas už? Ačiū. Priimta. 45 pakeitimas. Kas balsuoja už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. Tad dabar galim pereiti prie ketvirto kompromiso. Reikia pasitikrinti. Pirmiausia, balsavimo rezultatą dėl 45 pakeitimo. Pradedam balsuoti dėl 45 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Ačiū. Tad 45 pakeitimas atmestas. Taip, dabar e, taip. E, pereinam prie ketvirto kompromiso. Kas už ketvirtą kompromisą? Ačiū. Priimta. 48 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Atmesta. 48 pakeitimas atmestas. Dabar pereikim prie 49 pakeitimo, kas balsuoja už jį. Pono Hauslingo pakeitimas. Ačiū, priimta. 47 Ponas Lain e, už, kas prieš atmesta. Penktas kompromisas, kas už. Ačiū, priimta. 52 pakeitimas, kas už. Ačiū, priimtas. 53 pakeitimas, kas už. Kas prieš. Priimta. 54 pakeitimas. Kas balsuoja už jį? Priimta. 82 pakeitimas. Kas už? Puiku. Ne, vis dėlto. Tai jis atmestas. Šeštas, šeštas kompromisas. Kas už šeštą kompromisą? Ačiū. Priimta. Dabar galim balsuoti dėl septinto kompromiso, kas už priimta. 64 pakeitimas, kas už 64 pakeitimas. Ačiū, kas prieš jį balsuoja. Atmesta. 64 pakeitimas atmestas. 65 pakeitimas. Kas už 65 pakeitimą? Ačiū, kas prieš? priimti. Ar priimtas, ar, ar reikia pasitikrinti? Reikia vis dėlto pasitikrinti. Gerai, pradedam balsuoti dėl 65 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Baigiam balsuoti. Pone Lajonai, atmestas šis pakeitimas. Aštuntas kompromisas. Kas už aštuntą kompromisą? Ačiū. Priimtas. Septynesdešimtas pakeitimas. Kas balsuoja už septynesdešimtą pakeitimą? Prašom pakelti rankas. Ačiū. Priimta. 71 pakeitimas. Kas už? Kas balsuoja už 71 pakeitimą? Kas prieš? Kas prieš 71 pakeitimą? Priimta. 72 pakeitimas. Ar, ar vis dėlto reikia pastikrinti dėl buvusio? Dėl 71 pakeitimo. Dar kartą pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Balsuoti baigiam. 17 prieš 17 ponas Lajon buvo prieš, tad 71 pakeitimas atmestas, 72 pakeitimas, kas balsuoja už 72 pakeitimą, pakelkit rankas, ačiū, kas prieš balsuoja, prieš 72 pakeitimą, priimtas. Devintas kompromisas. Kas balsuoja už devintą kompromisą? Ačiū, priimta. 80 pakeitimas. Kas už 80 pakeitimą, pakelkit rankas. Taip, priimtas. Dabar galim balsuoti dėl 81 pakeitimo, kas balsuoja už 81 pakeitimą. Ačiū, priimta. 83 pakeitimas, kas už. Atmesta. 84 pakeitimas. Kas už, kas prieš priimta. Aštuoniasdešimt šeštas toliau pakeitimas. Kas balsuoja už 86 pakeitimą? Ačiū. Kas prieš? Priimta. 90 pakeitimas. Kas už jį balsuoja? 90 pakeitimą. Ačiū. Kas prieš? Priimta. 91 pakeitimas. Kas balsuoja už 91 pakeitimą? Kas prieš? Priimtas 91 pakeitimas. 93 pakeitimas. Atkrenta. 94 pakeitimas Kas balsuoja už 94 pakeitimą, ačiū. Kas prieš? Priimtas. 95 pakeitimas, kas už, ačiū, priimtas. 97 pakeitimas, kas balsuoja už 97 pakeitimą, ačiū, priimtas. 98 pakeitimas, kas balsuoja už jį, kas prieš, atrodo, kad atmestas, tačiau reikia pasitikrinti balsavimo rezultatą dėl 98 pakeitimo. Balsuoti baigiam, balsu, balsuoti pradedam, balsuoti baigiam. Atmestas vis dėlto 98 pakeitimas. 99 pakeitimas atkrenta. Ne, vis dėlto ne, man sako, ne. Balsuojam dėl 99 pakeitimo. Prašom, kas už Pakelkit rankas, ačiū. Kas prieš? 99 pakeitimą priimtas. Dabar balsuokim dėl šimtojo pakeitimo, kas už jį. Kas prieš? Priimtas. Šimtas pirmas pakeitimas, kas už, Prašom pakelti rankas. Ačiū, kas prieš. Atmestas 101 pakeitimas. 102 pakeitimas. Kas balsuoja už jį? Ačiū. Priimta. Toliau galim balsuoti dėl 103 pakeitimo. Ne, šimtas, dėl 104 pakeitimo. Kas balsuoja už jį? Ačiū. Kas prieš? Priimtas. Nuo dabar galim pereiti prie septinto pakeitimo. Septinto pakeitimo. 47 punktas e, su juo susijęs taip priimtas. Aštuntas pakeitimas, kas balsuoja už jį, čia ponas Haustingas pateikė jį, priimtas. Devintas pakeitimas, kas už devintą pakeitimą, kas prieš, priimta. Dešimtas pakeitimas. Ar reikia dėl jo balsuoti? dėl dešimto pakeitimo. Kas už de, dešimtą pakeitimą? Ačiū, priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas balsuoja už vienuoliktą pakeitimą? Ačiū, priimta. Toliau dvyliktas pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš dvyliktą pakeitimą? Priimta. Tryliktas pakeitimas. Kas balsuoja už? Kas prieš 13 pakeitimą? Atmestas. Keturioliktas pakeitimas, kas už jį balsuoja, ačiū priimtas. Penkioliktas pakeitimas, kas už, ačiū, kas prieš. Atmestas penkioliktas. Šešioliktas pakeitimas, pono Heuslingo pakeitimas, kas už jį, ačiū, kas prieš. Atmestas šešioliktas pakeitimas. 17 pakeitimas. Kas balsuoja už jį? Ačiū. Priimta. 18 pakeitimas. Ponas Lain pakeitė, pateikė jį. Ačiū. Priimtas. 19 pakeitimas. Kas už? Už 19 pakeitimą. Kas prieš? Priimtas 19 pakeitimas. Ar vis dėlto reikia pastikrinti? Gerai, tada pasitikrinkim vėl, pradedam balsuoti. Balsuojam dėl 19 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Taip, 19 pakeitimas buvo atmestas, net atsižvelgus ir į pono Lajono balsą. 20 pakeitimas atsiprašau, e, pakelkit rankas. Už, kas balsuoja už 20 pakeitimą, kas prieš? Atmestas 20. 21 pakeitimas. 21 pakeitimas. Kas balsuoja už jį, kas prieš? Atmestas 21. Dabar balsuojam dėl viso teksto. Pradedam balsuoti elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Pone Lainai. Ačiū. przechodzimy do punktu siódmego. Dabar septintas. Raimers. E, klausimas. Kontrolė veikla, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės akto bei gyvūnų sveikatos ir gerovės augalų sveikatos augalų e, dauginamosioms medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą. E, mūsų komitetas su Sandvi komitetų daliesi kompetencijomis pagal 50 taisyklę. Devini e, balsavimai blokų yra pasiūlyta. iš viso pakeitimai. Ar norite pranešėję, ponė Raimers, pasisakyti? Jeigu ne, tai tuomet balsuosime. Pirmasis blokas. Kas už? Prieš. Kas prieš? Pasitikrinkime, atrodo, kad atmesta. Balsuojame. Baigiame. Balsavimas baigtas. Ponas Lainas už, bet matome, kad balsai pasidalijo po lygiai atmesta. Kadangi ponas Lainas prieš. Antrasis blokas. Kas už? Prieš. Prieš. Pasitikrinkime dėl antrojo balsavimo. Balsuojame dėl antrojo pakeitimų bloko. Baigiame. Aiškia balsų persvara atmestas atsiprašau. Kitas pakeitimas 24. 24. Pranešėjos, kas už? Kas už prieš? Atmestas. Devyniasdešimt šeštasis. Už prieš priimtas. 25. Už kas prieš atmestas. 26. Už prieš atmestas. 27. Kas už 27. Prieš. Atmesta. 97. Kas už? Priimtas. Toliau 101 pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. 101 pakeitimas. Ačiū. Priimtas. 102 pakeitimas. Kas už? Priimta. Pakartosime balsavimą. Prašom. Pirmininkė ar balsavime dėl 102 jūs sakėte, kad patvirtinta. Vis tai gal sakėte, bet kol išgirdau vertimą, tai viskas jau nukeliavo į priekį. Pirmininkas sako, atsiprašau, kai matau, kad koordinatoriai yra vie, vieningi ir balsuoja už, tai nebeklausiu, kas balsavo prieš, nes matau, kokia yra dauguma. Gal tai nėra labai formalistinis požiūris, atsiprašau, bet tada iškiau balsuosime. Ponas Agnių, pirminkė, aš suprantu jūsų paaiškinimą, bet neišgirdau iš vis, kad sakėte 102 pakeitimas, gal dėl vertimo. Atsiprašau. Grįžtame prie 101 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame. 101. 101. 101. Balsavimas baigtas. Priimtas. Šimtas antrasis. Kas už? Prieš? Atmestas. Šimtas trečiasis. Kas už? Prieš? Atmestas. 32. Kas už? Prieš? Priimtas.

prieš priimtas, 107 kas už, prieš atmesta, 35 kas už, prieš priimtas. Kitas 110 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinsime. Balsuojame dėl 110 pakeitimo. Baigėme. ponas Lanas prieš, atmestas pakeitimas. 112. Kas už? Prašom pakelti rankas. Priimta. 36. Kas už? Dėkuoju, priimta. 114. Kas už? prieš. Atrodo, kad priimtas, bet pasitikrinkime. 114 balsuojame. Baigiam. Atmestas. 116. Pakelkite rankas, kas už 116 prieš, atmesta. 118. Kas už? Už 118. Prieš. Pasitikrinsime, nes neaišku. Dėl 118 balsuojame.

priimta. 37 pakeitimas kas už priimta. 38 pakeitimas pranešėjos kas už priimta. 125. Kas už 125 pakeitimą, pakelkite rankas. Prieš. Atmestas. 40. Kas už. Prieš. Priimtas.

Atmesta. E, Keturiasdešimt pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Šimtas trisdešimt šeštasis, kas už, Pirmininkas atsiprašo, 135 pakeitimas. Kas už 165 pakeitimą? Kas už? Prieš. Priimtas. 137. Kas už? Prašom pakelti rankas. Prieš. Atmestas. 168. Kas už? Kas už? Prieš. Priimtas. 129. Kas už? Prieš. Priimtas. 140. Kas už? Prieš. Priimta.

Pasitikrinsime, balsuojame dėl 143. Baigiame. Ir be... Atmestas. Skaitome pono Lajono balsą. 145. E, Kas už? Priimtas. Keturiasdešimt trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimtas. Keturiasdešimt ketvirtasis. Kas už? Prieš atmestas. 148. Kas už, kas prieš? Atmestas. 45. Kas už? Prieš. Priimtas. 149. Kas už? Prieš. Priimtas. 150. Kas už? Priimtas. 151. Pranešėjas taip pat kas už? Dėkoju prieš. Priimtas. 152. 152 kas už? Prieš priimtas. 153. Kas už? 153. Prieš. Priimtas. 155. Kas už? Prieš. Priimtas. 156. Kas už? priimtas. 47 kas už. Dėkoju, priimtas. 157 kas už. Pranešėjos. Pranešėja. Noriu pateikti Jums vieną klausimą. mes visi turime įgaliojimus, nepakanka to, ką koordinatoriai, kai balsuoja, reikia e, balsuoti už, prieš ir susilaikę, nes ne visuomet koordinatoriai atspindi e, visų nuomonę. Dėkoju, sako pirmininkas. E, sutinku. 47 pranešėjas, kas už? Prieš. Priimtas. 157. Kas už? Šimtas penkis... Keturiasdešimt aštuntas. Šimtas penkiasdešimt aštuntasis. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš?

kas prieš, priimtas. 162. Kas už, prieš, priimtas. 163. Kas už, prieš, atmestas. 164. Kas už? Prieš. Atmestas. Pasitikrinsime dėl 164. Pradedame balsuoti. Dėkuoju, balsavimą baigiame. atmestas. 164. 49. Kas už? Kad, kas už 49? Prieš. Priimtas. 165. Kas už? Prieš. Priimtas. 166. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Priimtas. 50 pranešėjos kas už. Dėkuoju. Prieš. Priimta. 51 pakeitimas taip pat pranešėjas kas už prieš priimtas. 168, atsiprašau, 52, kas už, taip pat pranešėjas, kas už, dėkoju, kas prieš, priimtas. 169, kas už, kas prieš, priimtas.

kas prieš, pasitikrinsime. Balsuojame dėl 192. Baigėme. Atmestas. 174. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 125. Kas už? Prieš? Atmesta. 126. Kas už? Prieš? Atmesta. 127. Kas už? Prieš?

Pakartosime 182. Pradedame balsavimą. Dėl 182 baigiam. Priimtas. 183. Ketvirtasis. Kas už? Prieš? atmestas. 186 kas už, prieš, atmestas. Galime pasitikrinti dėl 186. Prašom balsuoti. 186. Baigiam. atmestas. 187 kas už, prieš, atmestas. Pasitikrinsime, gerai. 187 balsuojame, pradedame, baigiam. atmestas. Kitas, trečias pakeitimų blokas, kas už jį, kas už, prieš, kas prieš. E, atro, pasižiūrėkime, kaip iš tikrųjų balsuojame elektroniškai dėl šio bloko. Baigiam. atmestas. Dabar pereisime prie. Ne, dar 53 pakeitimas. 53 pakeitimas. Kas už? Ne, balsuojame dėl ketvirtojo pakeitimų bloko. Kas už ketvirtąjį pakeitimų bloką? Kas prieš? Atmesta. Dabar balsuosime dėl 188 pakeitimo. Tikriname. Tikriname balsavimo rezultatus dėl ketvirtojo pakeitimų bloko. Prašau balsuoti elektroniškai. Baigėme balsavimą dėl ketvirtojo bloko. Atmestas šis pakeitimų blokas. 189 pakeitimas. Kas už 189 pakeitimą? Kas prieš? Pakeitimas patvirtinamas. Atmetamas pakeitimas. 190 pakeitimas. Kas prieš? Atmesta. 111. Kas už? Kas prieš? At, atmetamas pakeitimas. 122 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas pakeitimas. Dabar periname. 196 pakeitimas. Kas už 196 pakeitimą? Ačiū, kas prieš. Priimamas pakeitimas. Dabar 198 pakeitimas. Kas už? Ačiū, kas prieš. Priimamas šis pakeitimas. 90 pakeitimas kas už. 19 atsiprašau pakeitimas. Ne, sako pirmininkas, atsiprašau. 199 pakeitimas. Čia klaida pas mane sąraše. 199 pakeitimas. Kas už 199 pakeitimą? Kas prieš? Atmetamas pakeitimas. 201. Kas už? Kas prieš? Tikriname. 201 pakeitimas. 15 už 15 prieš. Ponas Lainas, jo nėra. Atmetama šis pakeitimas. 202. Kas už? Ačiū, kas prieš? atmetamas pakeitimas. 203 pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. 203 pakeitimą Atmetamas pakeitimas. 204 kas už. Kas prieš? Tikriname 204 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimamas pakeitimas. 205. Prašoma tikrinti dar vieną. Balsavimą dėl dar vieno pakeitimo. Taigi, 202 pakeitimas, tikriname balsavimo rezultatus, prašau. 202 pakeitimas, tikriname. Baigiame balsuoti. Baigiam balsuoti. Kągi, atmetama šis pakeitimas. 206. Dabar vėl tikriname 203 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Du šimtai penktas pakeitimas. Kas už du šimtas? Du šimtai penktai pakelkite rankas. Kas prieš? Atmesta. Du šimtai septintasis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 208 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 59 pakeitimas. Ne, 210, sako pirmininkas. 210. Kas už 210? Kas prieš? Kas prieš 210? Priimtas pakeitimas. 214 pakeitimas. 213 pakeitimas. Kas prieš? Atmetamas šis pakeitimas. 214. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 215. Kas už? Kas prieš? Atmesta.

Kas prieš 219? Ačiū. Priimta. Tikriname. Tikriname balsavimo rezultatus dėl 219 pakeitimo. Baigiame balsavimą dėl 219. Atmesta. 220 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 221. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Tikriname. 221 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Pakeitimas patvirtintas. 222. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Einam toliau. 200. 28 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 229. Kas už? Kas prieš? Tikriname. 229 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti dėl 229 pakeitimo. 19 už, 10 prieš primta. 65 pakeitimas pranešėjos, kas už. Kas prieš? Primta. 230 kas už. 230. Kas prieš? Priimtas pakeitimas. 231 kas už. Kas prieš? Priimta. 232 kas už. Dėkoju, kas prieš? Priimta. 236 pakeitimas kas už, kas prieš? kas prieš 236 tikriname. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Dvidešimt penki už, šeši prieš primtą. 237. Kas už? Kas prieš? Primta. 67 pranešėjos kas už, kas prieš, priimta. 228 kas už, kas prieš, priimta. 239 kas už, 239 kas už, kas prieš, atmesta. 240. Kas už 240 tai pakeitimą, kas prieš atmesta. 241 kas už, kas prieš atmesta. 242 kas už, kas prieš atmesta. 243 tikriname 242 pakeitimas. Prašau balsuoti. 242. Baigiame balsuoti. Atmesta. 243. Kas balsau, kas už, kas už. Kas prieš? Primta. 60. 68. Kas už, kas prieš? Primta. 244. Kas už? Ne. Dabar balsuojame dėl 69. Kas už? Čia pranešėjos pakeitimas. Kas prieš? Priimta. 70 pranešėjos. Kas už? Kas prieš? Priimta. Dabar balsuosime dėl penkto bloko. Kas už penktą pakeitimų bloką, prašau pakelti rankas. Kas už penktąjį bloką? Ačiū, kas prieš? Priimta. 242. Kas už? Kas prieš? Priimta. 246. Kas už? Kas prieš? Priimta. 248. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Du šimtai keturiasdešimt aštuntasis pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. 248. Baigiame balsuot. Vienu, vienu balso persvarą atmetama šis pakeitimas. 249. Kas už 249? Kas prieš? Priimta. Du šimtai penkiasdešimt pirmas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Atmesta. 252 kas už. Kas prieš? Atmesta. 77 pakeitimas pranešėjos kas už. Kas prieš? Priimta. 253 pakeitimas. Kas prieš? Ačiū. Tikriname. 253 pakeitimas. Baigiam balsavimą. Du šimtai penkiasdešimt trečias čia pakeitimas. Tik dar kartą balsuojame dėl 253 pakeitimo. 253, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 255. Kas už? Ačiū, kas prieš? Priimta. 256. Kas už? Ačiū, kas prieš? Priimta. 297. Kas už? Kas prieš? Du šimtai penkiasdešimt septintasis pakeitimas tikriname. Baigiam balsuot. 16 už, 14 prieš priimta. Dviejų balsų pers, persvara. Dabar 259 pakeitimas kas už. Kas prieš? Atmesta. 260 kas už. Kas prieš? Atmesta. 262 kas už. Kas prieš? Atmesta. 263. Kas už? Du šimtai šešiasdešimt trečiasis kas už. Kas prieš? Du šeši trys. Kas atmesta. Du šimtai šešiasdešimt ketvirtasis. Du šimtai šešiasdešimt ketvirtasis kas už. Kas prieš? Priimta. 265. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 266. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 267. Kas už? Kas prieš? Priimta. Dabar periname prie šeštojo pakeitimų bloko. Kas už šeštąjį pakeitimų bloką, pakelkite rankas. Kas prieš? Priimta. Norite patikrinti puiku. Tikriname balsavimo rezultatą dėl šeštojo pakeitimų bloko. Prašau balsuoti. Dėkoju, baigėme balsavimą. Patvirtinta. Ačiū. Dabar periname prie 272 pakeitimų. Kas už 272? Kas prieš? Priimta. Du šimtai septyniasdešimt Trečias pakeitimas. 273. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 274. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 275 pakeitimas. Kas už? Kas prieš?

aiškus man balsavimo rezultatas. Tikriname 277 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 278 kas už. 278 kas už, kas prieš. Priimta. 279. 279 kas už. Kas prieš? Priimta. 280 kas už. Kas prieš? Priimta. 281 kas už. Kas prieš? Atmesta. 282 kas už Kas prieš? Atmesta. 283. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 284. Kas už? Kas prieš? Priimta. 78 pakeitimas. Pranešėjos kas už? 78. Kas prieš? Priimta. 285 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 286. Kas už? Kas prieš? Priimta. 287. Kas už? Kas prieš? Priimta. 288 kas už, kas prieš, priimta. 289 kas už, kas prieš, priimta. 290 kas už, ačiū, kas prieš, priimta. 291 kas už, kas prieš, priimta. 292 kas už, kas prieš, tikriname. 292 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiam balsavimą. 293. Kas už? Kas prieš? Priimta. 294. Kas už? Ačiū, kas prieš? Primta. Pakeitimas dabar 295. Kas už? 295 kas prieš, priimta. Dabar pereisime prie septintojo pakeitimų bloko. Prašau balsuoti. Septintasis pakeitimų blokas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Kas prieš? Priimta. Dabar pereisime prie 300 pakeitimo. Kas prieš? Atmetamas 300 pakeitimas, bet gal patikrinkime. 300 pakeitimas. Baigiame balsavimą. atmetamas pakeitimas. Dabar periname prie De Castro pranešimo, e, pakeitimo 301. Kas už 301, pakelkite rankas, kas prieš, priimta. 303, kas už. Ačiū, kas prieš. Tikriname. 303 pakeitimas, prašau balsuoti. 203. Ačiū. Baigiame balsuot. Priimta. Ne, nemačiau gerai, kaip jūs balsavote. Kai žvelgiu į salę geriau matau, bet kai žvelgiu į dokumentą sunkiau. 302. Kas už? Kas prieš? Atmestama. Atmetamas. 304. Prašau. Prašau, pranešėja nori kažką pasakyti. jeigu jūs sakote kelis sakinius, gal galite tą daryti lėčiau, nes kol išverčiama į vokiečių kalbą šiek tiek užtrunka. Kai skaičių sakote, viskas puiku, bet kai sakote kažkokius tai prasminius sakinius, sakykite tą šiek tiek lėčiau. Gerai, taip ir padarysiu. 302 pakeitimas. Kas prieš? Atmetama šis pakeitimas. 304. Kas už? Kas prieš? Priimtas pakeitimas. Tikriname. Gerai, tikriname 304. Prašau balsuot. Baigiame balsavimą. Atmestas pakeitimas. 305 Kas už? Ne, nereikia dėl jo balsuoti. 306 pakeitimas. O, 307. Kas už 307, kas prieš? Priimama šis pakeitimas. 308 pakeitimas. Kas už? Dėkoju, kas prieš? Priimamas pakeitimas. 310. Ne, dėl jo balsuoti nereikia. 309. Kas už? Ačiū, kas prieš? Patvirtinama šis pakeitimas. Tikriname. 309. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmetamas pakeitimas 85. Kas už? 85. Kas prieš? Priimama. Priimamas pakeitimas. Tikriname. 85 pakeitimas. Prašau. Baigėme balsavimą. Balso persvara yra atmetama šis pakeitimas. 313. Kas už? Kas už 313? Ačiū. Kas prieš? Atmestas pakeitimas. 314. Kas už? Kas prieš atmetamas pakeitimas. 315 pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta. 316 kas už, kas prieš priimta. 317 pakeitimas, kas už, kas prieš priimtas. 318 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 319. Kas už? Kas prieš? Tikriname 319 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. atmetama. 320 kas už, kas prieš. Priimta. 321 pakeitimas. 321 kas už. Ačiū, kas prieš. Priimta. 322 pakeitimas. Kas už. Kas prieš. Priimta. 323. Kas už? Kas prieš? Tikriname. 323 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 324. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 325. Kas už? Kas prieš? Priimta. 326 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Priimta. 327 kas už, kas prieš, atmesta. 228 kas už, dėkoju, kas prieš, priimta. 329 kas už, kas prieš, priimta. 330 kas už, kas prieš, priimta. Dabar balsuosime dėl aštuntojo pakeitimų bloko. Kas už aštuntąjį pakeitimų bloką? Prašau, patrankas, dėkoju, kas prieš. Tikriname. Aštuntasis pakeitimų blokas. Prašau balsuot. Pradam balsuot. Baigiame balsuot. Atmesta. Przechodzimy do poprawki 300. Dabar pereikim prie 338 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? atmestas. Devintas pakeitimų blokas. Kas balsuoja už devintą pakeitimo bloką? Prašom pakelti rankas. Ačiū. Kas prieš? Priimta. Devintas pakeitimų blokas priimtas. Dar reikia vis dėlto pasitikrinti dėl devinto e, bloko. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas pakeitimų blokas. Dabar balsuojam dėl 342 pakeitimo. Kas už 342, kas prieš. Atmestas 342 pakeitimas. Balsuojam dėl 343 pakeitimo, kas už, Kas prieš? Atmestas. 344 pakeitimas, kas už 344 pakeitimą, kas prieš? Priimta. 345 pakeitimas, kas už jį balsuoja, kas prieš? Atmesta. 346 pakeitimas, kas už jį, kas prieš? Atmesta. Toliau. 347 pakeitimas, kas už jį balsuoja, labai ačiū, kas prieš. Priimtas pakeitimas. 348 pakeitimas, kas balsuoja už jį, kas prieš. Pakeitimas atmestas. 349 pakeitimas, kas balsuoja už jį, kas prieš priimtas pakeitimas. 350 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Ačiū, priimta. 351 pakeitimas. Kas balsuoja už? Kas prieš? Priimta. 352 pakeitimas. Balsuojantis už. Ačiū, kas prieš? Priimta. 353 pakeitimas. Kas už? Prašom pakelt rankas. Ačiū. Kas prieš? Priimta. 354 pakeitimas. Kas už? 30, 354 priimtas. 355 pakeitimas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Priimta. 356 pakeitimas. Kas balsuoja už? Ačiū. Kas prieš? priimta. 357 pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. 358 pakeitimas. Kas už, kas prieš, priimtas. 359 pakeitimas. Kas už, kas prieš, priimtas. 360 pakeitimas. Kas balsuoja už, kas prieš, atmestas. 361 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. 362 pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. 363 pakeitimas, kas, prieš, e, kas už, kas prieš, priimtas. 364 pakeitimas, kas už, jį 364. Ačiū, kas prieš. Atmesta. 365 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Priimtas. 366 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atmestas. Toliau 367 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Priimtas. 368 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. 369 pakeitimas, kas balsuoja už, kas prieš, priimtas. 370 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, atmestas. 371 pakeitimas, 371 pakeitimas, kas balsuoja už jį, kas prieš, priimtas. 373 pakeitimas. Ne, dar pasitikrinkim balsavimo rezultatą dėl 371 pakeitimo. Pradedam balsuoti elektroniškai dėl 371 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Priimtas 371 pakeitimas. 373 pakeitimas. Kas už jį? Ačiū, kas prieš? Priimtas. 374 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmestas. 375 pakeitimas. Kas balsuoja už? Kas prieš? Priimtas. 3. Ne, Pasitikrinti reikia? Gerai, pasitikrinkim dėl 375 pakeitimo, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas pakeitimas. 376 pakeitimas. 376 pakeitimas. Kas balsuoja už jį? kas balsuoja už 376, kas prieš priimtas. 377, kas balsuoja už jį, kas prieš atmestas. 378 pakeitimas, kas balsuoja už jį, kas prieš, atmestas. 379 pakeitimas, kas balsuoja už, kas prieš, atmestas. 380. Kas balsuoja už, kas prieš? Pasitikrinti reikia dėl 380 pakeitimo, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas 380 keturių balsų persvara. 381 pakeitimas, kas balsuoja už jį, kas prieš Atmestas. 382 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atmestas. Toliau. Dar tikrinam balsavimą dėl 382 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Atmestas 382. 383 pakeitimas. 383 pakeitimas. Kas balsuoja už jį? 383. Kas prieš? Pasitikrinkim balsavimo rezultatą dėl 383. Pradedam dar kartą balsuoti elektroniškai. Dėl 383. Balsuoti baigiam. atmesta, atmesta keturių balsų persvara. Toliau dabar pereikim prie balsavimo dėl 86 pakeitimo. Kas balsuoja už 86 pakeitimą? Kas balsuoja už 86 pakeitimą? Labai ačiū, kas prieš? Atmestas. Dabar pereikim prie prie 91 pakeitimo. Kas balsuoja už jį? 91 pakeitimą. Kas prieš? Atmestas 91 pakeitimas. 92 pakeitimas. Kas už jį balsuoja? Ačiū. Kas prieš? Priimtas. Toliau 19 pakeitimas. Ne. 93 pakeitimas. Kas balsuoja už jį? Kas prieš? At, atmestas. 94 pakeitimas. Kas balsuoja už, kas prieš atmestas. Dabar balsuokime dėl nuomonės su pakeitimais. Balsuosim elektroniškai. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigim. Tad nuomonė priimta. Labai ačiū, labai ačiū, ačiū pranešėjai, ačiū visiems. Tak, teraz tu pan. Przerwa, proszę Państwa, spotykamy się o godzinie 15. Ponius ir ponai, to dabar baigiam šią posėdžio dalį ir toliau trečią valandą vėl sugrįžkim į salę ir toliau atvyks Graikijos žemės ūkio ministras. Dar norėčiau, kad, e, kad mums dar liko vienas vis dėlto darbo tvarkės punktas, labai gražiai įdomi tema. E, ja reikėtų aptarti dar iki pietų. Tad e, dabar tiesiog išgirsim informaciją apie mūsų delegacijos apsilankymą e, Lariojos e, regione Ispanijoje. Aš vadovavau šiai delegacijai, todėl aš norėjau, noriu pateikti šiek tiek informacijos apie šį mūsų apsilankymą. Norėčiau tiesiog papasakoti įspūdžius apie tą viešnagę. E, spalio nuo 28 iki 30 dienos mes, e, mes e, dalyvavom tame posėdėje, tačiau dėl organizacinių klausimų mums tiesiog nepavyko pakalbėti apie šį apsilankymą ir todėl labai gerai, kad šiandien ta proga atsirado. Ačiū poniai Garsijai už tai, kad surengė mums labai įdomią programą. Tikrai buvo labai įdomu ir programa e, buvo sutelkta į tokius svarbiausius, e, svarbiausius žemės ūkio, šio regiono žemės ūkio dalykus. Tiesiog e, mes žiūrėjom, kokia yra vyno gamyba, kartu sūrių sektorius, tad tikrai apsilankėm labai daug, daugelį vietų ir daug ko pasimokėm, tiesiog matėm, kaip užtikrinama produktų kokybė delegacijoje delegavo, buvo ponia Lulink, kuri dalyvauja vyno klausimų darbo grupėje, Hauslink ponas, po, dalyvavo ponas Santos ir ponia Garcia Perez. Per, mes be visą kitą susitikom su Lariojos regiono uh, žemės ūkio ministru, susitikom su tiesiog autonominės šitos bendro, bendro, bendruomenės e, institucijų atstovais ir kito, kitų institucijų atstovais, kurie nustato tam tikras e, kokį, taisyklės. Susitikom su ūkininkų organizacijų atstovais. Ir tiesiog tiesiog apsilankėm e, keliuose e, vynininkystės ūkiuose. Tad šita viešnagė tikrai buvo labai įdomi. Mes matėm, kaip e, skatinama, skatinami žemės ūkio produktai, kaip skatinamas bendradarbiavimas ir kaip vyksta bendradarbiavimas tarp regioninių ir, ir vietos struktūrų. Uh, regioninės institucijos iš tikrųjų daug, dė, daug šiaip jau pastangų deda, kad skatintų ypač vyno ir kokybiškų sūrių gamintojus. Dėmesys sutelkiamas daugiausiai į kokybę ir šito regiono produktai išties, išties žinomi visame pasaulyje. Tad išties mums didžiulį įspūdį padarė tai, kaip regioninės institucijos remia vietos gamintojus, e, vyno gamintojus, sūrių gamintojus ir kartu e, taip palaikomi ryšiai, kartu e, remiami pardavimai. Tad iš tikrųjų tai, ką mes matėm, galėtų būti puikus pavyzdys kitoms valstybėms, kitų valstybių regionams. Tad dar kartą norėčiau padėkoti poniai E, Garsijai už tikrai, kad taip puikiai suorganizavo čia mūsų viešnagę. Ir suprantu, kad jūs irgi norėtumėt pakalbėti tą pačią temą. Nes e, iš ties jūsų žmonės prisidėjo prie to, kad mūsų ta viešnagė tikrai pasiteisino, buvo tokia, tokia sėkminga ir visą tai regioninių institucijų ir, ir, ir jūsų žmonių e, dėka. Pona Santu. E, Pirmininkė. Norėjau tik tai pritarti jums ir norėjau pasveikinti jūs, nes jūs labai puikiai e, vadovavote mūsų apsilankimų misijai, kuri buvo nepaprastai sėkminga. Manau, kad bet kuris regionas gali e, tik tai pasidžiaugtų turėdamas tokį klestinti žemės ūkį. Ir man buvo labai įdomu e, stebėti, kaip valdžia žmonės dirbantį žemės ūkį, vininkystėje dirba. Kolegos galbūt nėra labai susipažinę su viduržėmio jūros realybė, realiomis ir buvo labai tikriausiai visiems naudinga apsilankyti ir Johoje e, tiek valdžia, tiek įvairios organizacijos mus labai šiltai priėmė. Dėkoju kolegė Ester už jos visą darbą organizuojant vizitą ir dėkoju pirmininkui už e, tokį puikų vadovavimą vizito metu. Labai ačiū. Aš taip pat jums pritariu. Dabar suteiksiu žodį ponai Karans Garstijai. Dar kartą jums norėčiau padėkoti, kolegė. Labai ačiū, gerbiamas Sikerski. Taip pat dėkuoju ir ponui Kopulios už jo žodžius, o aš norėčiau padėkoti mūsų komiteto kolegoms visiems, kurie e, nusprendė aplankyti mano regioną Riochą. Ir kaip buvo pasakyta, apsilankimo tikslas e, buvo susipažinti su realybė, su žemės ūkiu, e, nes mūsų regionas yra žemės ūkio regionas ir mūsų gamyba yra susijusi būtent su žemės ūkio e, produktų gamyba, vininkystė. Ir E, ministras e, e, Žemės ūkio dalyvavo taip pat ir mūsų vietinės valdžios atstovai susitikimuose. Ir dalyvavo žemės ūkio e, įvairios organizacijos ir e, vizitas labai plačiai buvo nušviestas spaudoje, tiek regionės spaudoje, tiek nacionalinės žiniasklaidos atstovai dalyvavo susitikimuose. Ir taip pat kaiminių regionų atstovai e, galėjo susipažinti su jūsų vizito turniu, kuris buvo nepaprastai sėkmingas. Ir visos organizacijos, su kuriomis bendravau, yra labai dėkingos e, dėl to, kad galėjo kalbėti e, su, sustikti su Europos parlamento nariai Augustinų vienuolinę. Ir iš tikrųjų e, dažniausiai susitinka žemės ūkio e, bendrovių e, atstovai su regionės valdžios atstovai, su nacionalinės valdžios atstovai, taigi ši galimybė buvo labai ypatinga ir norėčiau dar kartą padėkoti žemės ūkio komiteto nariams už tokius malonius žodžius e, mūsų žemės ūkio ir maisto sektoriaus atžvilgių. Riohoje mes taip pat apsilankėme vienoje įmonėje, e, kuri rodo labai puikų pavyzdį visiems, kur gaminamas cukrus ir manome, kad e, galvant apie bendros žemės ūkio, bendros žemės ūkio politikos reformą ir šį sektorių tikrai buvo labai įdomu pasižiūrėti mums, kaip pavyzdžiui naudojami e, Europos regionės plėtros fondo pinigai, kaip mes e, naudojame savo vandens ir kitus e, išteklius, taip pat ir energetiką. Aš manau, kad jūs vėl apsilankysite Riohoje, gal kitos kadencijos metu E, žinome, kad e, yra dvi e, dalys Riechos regione - aukštutinė, žemutinė ir netgi tokiame mažame regione yra daug skirtumų. Pavyzdžiui, agronominės dirbos žemios sąlygos ir skirtingos ūkininkavimo tradicijos. Ir aš norėčiau jums, jūs labai pakviesti apsilankyti Riocha Bacha žemutinės Riochos regione. Labai ačiū. Norėčiau, kad jūs perdotumėte mūsų padėką regioniai valdžiai. Ir dar kartą noriu padėkoti jums, jūsų e, darbuotojams. Kaip žinia, aš rengiau pranešimą dėl, apie smulkius ūkininkus ir man buvo labai įdomus šis apsilankimas. Dėl vyno sektoriaus žinau, kad e, jis labai gerai organizuotas, tačiau e, pieno sektorius, pieninkystės sektorius buvo ypatingai įdomus, nes ten yra, šiame sektorė veikia daug smulkių ūkininkų, kurie augina e, Oška, Savis ir kurie turi tamprius ryšius su perdirbimo pramonė. Daugybę kartų kartojau ir kartoju tą ir savo šalyje Lenkijoje, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti smulkiesiems gamintojams ir augintojams ir jiems reikia regioninės valdžios paramos, kad būtų užtikrinta gera kokybė, kad jie galėtų užsitikrinti standartus, nekalbam apie kažkokias preferencijas e, ar išskirtinį dėmesį, bet jiems reikia geros paramos sistemos, kad būtų galima pagerinti gamybą. E, Riochos regiono gamintojai mus labai šiltai sutiko. Asmeniškai mane pakvietė dar kartą ten apsilankyti ir manau, jog tą ir padarysiu, kadangi tai ir yra e, taip pat labai graži Ispanijos dalis. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo mūsų misijoje, dėkoju organizatoriams, e, komitete, kurie prisidėjo prie jo. Aš retai važiuoju į tokias išva... misijas, tačiau galiu pasakyti, kad iš tiesų man paliko didžiulį įspūdį tai, kad darbuotojas, kuris organizavo e, vizitą sekretoriate, ėmė, ėmė mokytis lenkiškai. Tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas. E, susirinksime vėl 15 val. Teikite laiku, kadangi atvyks pas mus e, pirmininkaujančios šalies Graikijos žemės ūkio ministras. Susitikimas, aišku, bus labai įdomus kadangi galėsime pakalbėti apie bendrus klausimus ir apie ūkininkavimą. Dabar skelbiu pertrauką, sutiksime 15 valandą. Atsiprašau taip pat už bet kokias problemas, klaidas, kurias padariau per balsavimo sesiją. Manęs paprašė ponas Dekastro jį pakeisti. Taigi, jeigu kas buvo ne taip, atsiprašau. Yeah.